punkto šiandien po pietų, tai yra diskusija dėl žmogaus teisų e, Nikaragvoje ir suteiksiu žodį e, rezoliucijos autoriams. Pirmiausia, Sonikui Boguslavui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabartinė e, Nikaragvės prezidento Danielio Artego vykdomo politika rodo, kad viskas vyksta taip, kaip komunistiniais laikais. Kartą ateisi valdžia, labai sunku tą žmogų iš valdžios pašalinti. 2006 metais ponas Ortega buvo išrinktas į prezidento postą ir tokiu būdu sandinistų judėjimas sugrįžo į valdžią ir jis iš karto ties valdžią ėmė taikyti baugimo uh, bauginimo metodus, metodus, kurie yra pernelyg gerai žinomi. Taigi jis pasitelkė slaptąją policiją, panašiai kaip Kuboje, o 2008 metais Europos parlamentas atkreipė visų dėmesį tai, jog opoz... buvo priekabiaujama prie opozicijos bei disidentų ir žmogaus teisų aktyvistai buvo įkalinti, buvo ribojama žiniasklaidos veita. Amnesty International parengė ataskaitą apie žmogaus teisų pažeidimus Nikaragoje ir dabar ponas Artega nori pakeisti konstituciją tam, kad jis galėtų būti išrinktas. Ir labai aišku, kad jis ketina išlikti valdžioje tiek, kiek jis galės. Ir čia nieko nestebina tai, nes jo sektinas pavyzdys visuomet buvo Fidelis Castro. Manau, kad reikėtų peržiūrėti bendradarbiavimo sustarimus su šia šalimi, nes šiame sustarime yra nuostatos dėl žmogaus teisų ir norėtųsi, kad jos neliktų visiškai beprasmis. Toliau dabar ponas Vilanas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šeštadienį tūkstančiai žmonių Nikaragvoje išėjo gatves protestuodami ir demonstruodami prieš pono Ortegos vykdomą politiką, nes dabar ši šalis tarsi žengia link diktatorystės. Aukščiausiasis e, Teisingumo teismas neseniai priėmė sprendimą, kad ponas Ortega ir vėl gali balotiruotis uh, rinkimuose į prezidento tus. Tai tikrai verčia pasipiktinti. Ir įdomu, kaip teismas priėmė savo sprendimą, nes ponas Artega neturi daugumos jį palaikančios parlamente. Taigi jam teko uh, griebtis kitų priemonių, pažydžiant konstituciją. Ir jeigu jisai dar sėki balotiruotųsi į prezidento postą, tai tuomet galima būtų teikti, kad Nikaragva uh, taps visiška diktatorystė. Taigi e, tenka, tektų dar sėki susėsti prie dėrybų stalo su Nikaragva ir reikėtų pasinaudoti visomis mūsų turimomis priemonėmis tam, kad būtų sustabdytas ponas Ortego. Dėkoju. Ponas Van Balenas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai esu dėtingas už parlamento palaikymą delegacijai, su kuria kartu vykome į Nikaragvą. Mes vykome parlamentinės daugumos kvietimu tam, kad galėtume kalbėti apie konstituciją, naujus rinkimus, rinkiminę kampaniją, pilietinės teisės. Ir mes. Taigi, mums buvo grasinama, mes buvome apibūdinti kaip personas nengratas, buvo grasinama išsiųsti iš šalies. Dar svarbiau nei visi šie priekabiavimo atvira tai, jog jie uh, Ortega išnaudoja savo šalį ir savo žmonės. Ir svarbu, kad 2011 e, metais ES siūstų stebėtojus rinkiminės kampanijos metu ir palaikytų opoziciją. Taip pat labai svarbu, kad e, būtų stebima, ar Hondūre vyksančiais rinkimais sekmadienį bus sąžiningi. Ir manau, kad jeigu bus pripažinti sąžininkų rinkimų rezultatai, tai tai išspręs konstitucinę krizę Urugvajoje. Ačiū dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai Europos liaudės partijos vardu ponas Kelamas. Ačiū labai pirmininkė. Iš tikrųjų pastebime pavojingą tendenciją Latino Amerikoje. Populistų režimai stengiasi pratesti dabartinių prezidentų e, mandatus, kadencijas iki begalybės. Hitleris tokiu būdu atėjo į valdžią, panašiai kaip ir Leninas tačiau e, rezultatai yra praktiškai tokie patys. Šie prezidentai iš tikrųjų pratęsę tokiu būdu kadenciją nenorės arba nebus suinteresuoti pagerinti paprastų žmonių gyvenimą. Geriausias pavyzdys yra Kuba, kur dešimtmečiams yra gadinamas, dešimtmečiais gadinamas paprastų žmonių gyvenimas. Iš tikrųjų patirtis rodo, kad tokie vadovai niekuomet nesikeičia ir piknaudžiauja valdžia, kai tik tai turi galimybę. Todėl mes turime dabar griežčiausių būdų pasmerkti tokius Nikaragvos konstitucijos pažeidimus ir e, stengtis daryti įtaką per finansinę paramą, kuri yra teikiama Nikaragvos vystimuose. Tikrai yra labai keista, kad atitinkamos e, Latino Amerikos e, institucijos nereagavo į tai, kad viena iš valstybių narių e, pažeidžia savo konstituciją. Te Kaiser. Balenai. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad ponas Balin grįžo į Europą ir jį išvarė iš šalies tik tada, kai jis jau sėdėjo lėktuve, tas išvarimo sprendimas buvo priimtas. Na, o dabar rimtai. Savo frakcijos e, vardu norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau pasakyti, kad EPP uh, dėl Ugandos neleido įtraukti šio klausimo, e, jis skubos tvarka nagrinėtinų nu, dalykų nagrinėjimą. Dėl Irano lygiai taip pat, dėl mirties bausmių tenai. O dabar norima pradėti žaidimėlį už Ortegą ar prieš Ortegą, atsižvelgiant į tai, kas ten vyksta. O aš nemanau, kad skubos tvarka nagrinėjami klausimai būtų nusukami į šalį, nes pirmiausia, mano supratimu, reikia e, naudotis tam, kad būtų apginti tie, kuriems e, pavojus kyla pirmiausia. Mano frakcija dėl to nusprendė šios rezoliucijos nepasirašyti ir nus, atsisako dalyvauti šiuose politiniuose žaidimuose, nes tokie žaidimai diskredituoja Europos parlamentą. Dėkui. Ačiū poniai Dekaiser kolega Romeva Irueda. Na, aš, aš norėčiau pasakyti panašiai tą patį. Tai yra gėdinga, kad tokios svarbios sesijos metu, kai svarstomi klausimai skubos tvarka, stengiamasi žmonėmis manipuliuoti. Stebiuosi, kad šiandien nagrinėjome būtent šitą klausimą. Maničiau, kad turėjome kalbėti apie žymiai rimtesnius dalykus, tačiau taip neįvyko. Be to, Turime pasakyti, kad kiti darbo tvarkės klausimai šiai popietiai iš tos darbo tvarkės dingo. Manau, kad tai yra nepriimtinas darbo metodas ir nėra buvę dar iki šiol panašių dalykų. Reikėjo kalbėti apie vakarų Saharą, reikėjo kalbėti apie tai, kaip uh, ten gyvena tie žmonės, kaip paminato dat. Tie žmonės uh, mato, kad jų teisės yra pamintos, jas reikia skubiai ginti, tačiau niekas to nedaro. Uh, Marokė taip pat okupuotose zonose žmonės patiria didžiulių sunkumų, niekas apie tai nekalba. Šitais klausimais mums reiktų paskelbti savo poziciją. Būtumėm galėję tai padaryti, būtume galėję renkti diskusiją, tačiau um, ehm, EPP e frakcija renkasi politinius žaidimus. Jie iškelia į pirmą vietą tokias temas, kurios nenusipelno jokio mūsų intereso. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Ačiū. Tai buvo žaliųjų frakcijos atstovo pasakymas, dabar guja NGL frakcijos atstovė ponė Figereido. Pone pirmininkė, šios diskusijos yra apgailėtinos, nes tai tikrai nėra tas klausimas, kurį reikia nagrinėti skubos tvarka. Jeigu norėjome kalbėti apie skubius klausimus, tai reikėjo kalbėti apie Salvadorą, apie situaciją ten lapkričio pradžioje, kai žuvo 200 žmonių. E, mes turime kalbėti apie ten įvykusias nelaimės - sveikatos, švietimo, e, kanalizacijos, vandentiekos rytie. Čia yra daugybė problemų. Tai yra tas dalykas, apie kurį reikėjo kalbėti. Reikėjo kalbėti apie neįlinio fondo sukūrimą ir neįlinę pagalbą šiai šaliai. Štai čia būtų klausimas, kurį reikia nagrinėti skubos tvarka reikėjo paremti žmonės ir e, padėti jiems. Kitas klausimas, kurį reikėjo nagrinėti Europos parlamente, būtų buvęs štai koks būtume galėję pasmerkti perversmą Hondūre. Būtume galėję kalbėti apie vakarų Saharą. Tačiau labai gaila, bet dėl to, kad e, opozicinės jėgos EPP priemė kitokį sprendimą, negalime to padaryti. Ir kaip kolegos sakė, mes tikrai neketiname dalyvauti šiuose žaidimuose ir pasisakyti už šį klausimą, kurį siūloma nagrinėti skubos tvarka, kaip apie tikrai skubų. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti kolegoms kalbėjusiems prieš mane. Norėčiau taip pat priminti, kad Kolumbijos prezidentas taip pat mėgina pratesti savo kadenciją pažeisdamas galiojančius Kolumbijos teisės aktus. Tai taip pat neturėtume palikti be dėmesio. Taip pat noriu pažymėti, kad Vokietijos liberalams artimas politinis fondas, Naumano fondas Vokietijoje dalyvavo rengiant Hondūro perversmą. Vokietijoje Buvo netgi apie tai viešai diskutuojama ir fondo e, stipendijatai buvę netgi viešai atsiribojo nuo tokios fondo politikos ir tarptautinės. E, liberalų internacionalo pirmininkas taip pat pasmerkė e, tokią fondo veiklą. Nikaragvoje veikiančio fondo atstovai taip pat dalyvavo šiuose politinėse žaidimuose E, todėl buvo iš Nikaragvos išprašyti. Taigi manau, kad tai yra normalus veiksmas, nieko nustabaus. Tai, kas vyksta, yra aiškiai matomas bandymas diskredituoti tas Latino Amerikos valstybės, kurios bando vykdyti socialinę politiką ir mūsų frakcija iš tikrųjų negali tokių veiksmų palaikyti. Ačiū, pirmininkas. Dabar vyks spontaniški pasisakymai ir jiems skirti, skirtos tik dvi minutės. Kadangi daug norinčių kalbėti, tai e, suteiksiu žodį kiekvienos politinės frakcijos atstovui, po vienam atstovui. Pirmasis kalbės ponas Kasolydis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, nesuprantu mūsų kolegos, gerbiamų kolegų reakcijos ir kolegų iš dešiniosios pusės šioje salėje dėl pasirinktų temų šios dienos diskusijai. Nesuprantu, kodėl nėra skubu pasisakyti e, e, ir kalbėti apie tai, kaip buvo elgiamasi su vienu iš mūsų parlamento narių, kuris apsilankė šalyje kaip liberalų partijos atstovas. Nežinau, kodėl teigiama, kad netinkama pasisakyti dėl šio klausimo, o taip pat ir dėl šios naujos tendencijos Latino Amerikoje, bandant savavališkai pakeisti šalių konstituciją ir sustabdyti nuolat galiojusią e, vienos ar dviejų kadencijų tradiciją šioje šalyje. Gerbiami Kolegos pasisakiau apie ket, keturias kitas temas, temas. Ir aš noriu paklausti, kada ar mes čia. Ar mes čia ketiname kalbėti apie kitas temas, jeigu yra numatyta šiandieną tik tais trys skubos klausimai? Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Justas Paleckis, prašau. Vieną minutę. Aš visiškai palaikau savo frakcijos nuomonę, kad šis klausimas neturėjo būti įtrauktas į darbotvarkę kadangi yra žymiai aktualesnių ir žymiai aštresnių klausimų visame pasaulyje. jeigu kalbėt apie nikaragvą tai pirmiausia reikia kalbėt kad tai yra šalis kuri turi didžiausią įsiskolinimą pasaulyje kad tai yra viena iš neturtingiausių europos e, lotynų amerikos šalių tenai nepasiteisino komunistinis e, eksperimentas tenai nepasiteisino ir neoliberalinis eksperimentas tai šalis kur supervalstybės ir amerika ir tarybų sąjunga kišosi per daug ir todėl ten ta šalis kuri pastoviai neišeina iš pilietinio karo ribos na ir e, ten suprantama kad yra tvirtos rankos tendencijų ir jas reikia smerkti tačiau nepamirškime kad tvirtos rankos tendencijų turime ir mes europoje todėl koncentruokimės į žymiai svarbesnius dalykus. ačiū. ačiū Mar... Pone Maisner, vieną minutę. Pirmininkė, daug kas čia buvo išsakyta, tema yra netinkama, nes yra daug svarbesnių temų pasaulyje, kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus, galbūt tai tiesa. Čia europiečiai e, visą laiką turi kovoti už e, žmogaus teisės, už mūsų vertybės, e, tokias teisės kaip spaudos laisvė, pavyzdžiui, ir turime ginti šias teisės bet kur pasaulyje. Čia buvo minėtas Friedricho Naumano fondas, kuris neva dalyvavo valstybės perversme Hondūre. Norėčiau šias e, kalbas ir gandus ryštingai paneigti. Pat buvo e, minėta ir buvo išsakytas e, priekaištas ponui Van Balen, kuris neva taip pat diskutavo apie galimą valstybės perversmą ir buvo išprašytas iš šalies, tai aš manau, kad diskutavimas įvairiais klausimais yra sudėtinės spaudos ir žodžio laisvės dalis. Ar iš tikrųjų tai yra pakankama priežastis kažką išprašyti iš šalies, išsiųsti iš šalies, jeigu jis oficialiai atvirai diskutuoja tam tikrais klausimais. Taigi aš manau, kad tokia nuostata yra visiškai netinkama. Vielen Dank, Frau Meissner. Dėkuoju, ponė Masneri. Na ir galiausiai, stanok, vieną mintį. Pone pirmininkė, Nikaragva viena iš neturtingiausių šalių Amerikoje ir tai, jog prezidentas Danielis Ortega nesugebėjo pagerinti savo e, šalies e, E, padėties, nežiūrint jo socialistinių pažadų, kai jis perėmė kadenciją, tai reiškia, kad dabar turi būti pakeistas vadovas Nikaragvoje. E, Konstitucijoje Nikaragvoje numatyta tik viena kadencija prezidentui. Na, galbūt gal reikėtų ilgesnės kadencijos stabilumui ištikrinti, tačiau kita vertus, Ortega pažeidė konstitucinę ir konstitucinį teismą įgaliojimus. Ir ir dabar jie tam šal. Ir dabar šalies lyderis kelia grėsmę šalies demokratinimui stabilumui. Danielis Artegas nepatenkina savo žmonių lūkesčių ir jeigu mes tikime demokratiją ir laisvę, mes negalime palikti likimo valiai Nikaragvos piliečių. Ponas Biutikovas dar mano sąrašė, vieną minutę prašau, labai trumpai. Na, šis sudėtingas diskusijas vis dėlto davė vieną rezultatą. Kolegos e, iš Alde frakcijos iš Vokietijos netiesiogiai patvirtino, kad, kad tų pokalbių tema, be kita ko, buvo ir pučas. Tai buvo ginama vadovantis argumentu, kad reikia kalbėti apie viską, be kita ko ir apie pučią. Man atrodo, tai yra įspūdingas ir aiškus šių diskusijų rezultatas ir už tai esu dėkingas. Na kągi, galime išklausyti komisaro šio klausimu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, kaip žinote, Europos Sąjunga su šia šalimi palaiko sudėtingą dialogą, kurios tikslas yra stipresnė dialogo, e, demokratijo, taip pat šios šalies piliečių pasitikėjimas demokratinėmis institucijomis. O kartu e, Europos Sąjunga laiko, bando laikytis e, savo ilgalaikius įpareigojimų, teikiant vystimąją pagalbą šiai šaliai bei visam regionui. 2008 metais vyko savivaldybių um, rinkimai ir buvo nustatyta sukčiam atveju. Ir todėl gerokai nukrito tarptautinis pasitikėjimas šios šalies vyriausybė. Taip pat nesilaikoma pagrindinių demokratinių principų, be kita ko rinkimų. Ir todėl um, donorų visuomenė nuolat peržiūri savo įsipareigojimus ir gali nutraukti bendradarbiavimo veiklą su šia šalimi komisarė Ferrero Valder nusprendė panaikinti visokiojopą biudžetinę pagalbą e, Nikaragvai nuo 2009 metų pradžios. Ir e, šis sprendimas buvo aptartas su tarybos nariais. Taip Na ir po to, kai Nikaragvas valdžios institucijos parodė, kad jos yra pasirengusios žengti žingsnius padėčiai išteistyti ir todėl komisija nusprendė siūsti 10 milijonų pagalbą švietimo sektoriui. Tai yra nedidelis tų lėšų kiekis jau buvo išmokėtas, yra 6 milijonai eurų. Praeitą savaitę taryboje buvo išsakyta kritika, kad visa tai anksčiau nebuvo aptarta su valstybėmis narėmis. Nesigiliant visas smulkmenas, manau, kad primant tokio pobūdžio sprendimus reikia vadovautis turimomis procedūromis ir reikia bandyti užtikrinti, kad Europos komisija bei valstybės narės pasilaikosi tos pačios linijos dėl vienos ir konkrečios valstybės. Ir jeigu galų gale to pasivykti, pasiekti nepavyksta, tai tuomet reikia daryti tai, kas yra būtina. E, Nikaragvos vyriausybė nurodė, kad 2010 metais vyks e, regioniniai rinkimai ir, 2000, ir nacionaliniai rinkimai vyks 2011 metais. Ir Nikaragvos vyriausybė oficialiai pakvietė ES atlikti stebėsenos misiją. Taip pat vyriausybė pažadėjo e, pagerinti savo e, registracijos procedūras. Kita vertus, naujausios tendencijos, pavyzdžiui, E, konstitucinio teismo sprendimas verčia suabejoti e, Nikaragvos vyriausybės ketinimais vykdyti savo įsipareigojimus. E, JAV neseniai per 21 lapkričio vykusi trišalį susitikimą išsakė savo susirūpinimą dėl šių tendencijų. Na ir galiausiai šių įsipareigojimų vykdymas bus lemiamas veiksnys mūsų biudžeto pagalbai suteikti. Ir šį, kaip rodo šios diskusijos parlamente, tikrai verta skirti dėmesį šiai šaliai ir šios diskusijos vyksta laiku. Thank you, Commissioner. Now to debate. Ačiū komisarui. Diskusijos Nikaragvos klausimų baigėsi. Balsuosime mūsų šios dienos diskusijos pabaigoje. Perkime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra keturi rezoliucijos projektai dėl Laoso ir Vietnamo.